Tuomet e, protokolas patvirtintas ir pagal darbo atvarkė pirmas klausimas yra komisijos ir tarybos pareiškimai dėl nemokamo maisto. Man atrodo, kad kolegos keliantys, rodantis ženklus nori pasisakyti per spontaniškų pasisakymų procedūrą. Taigi, e, pirmiausia, išklausysime kalbėtoje tarybos vardu ministrą Mariką Savickį. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Izbo. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai, noriu padėkoti Jums už tai, kad įtraukėte uh, šį klausimą į šiandienos darbo atvarkę. Tai Europos solidarumo vienas iš esminių veiksnių ir tai solidarumas vargingiau gyvenančių žmonių labui. Kalbame apie žmonės, kurie dažnai ne dėl savo kalties yra tarsi išstumti už visuomenės. 2010-aisiais Europos parlamento narių dauguma pritarė pono Šiekierskio parlamento nario parengtam pranešimui, o 2011 Liepos mėnesį paragino mm, ieškoti mm, šios problemos sprendimų tam, kad galėtume daryti tolesnę pažangą šioje srityje. Tai mm, piliečiams svarbi programa ir nemokamo maisto pro programa naudojasi apie 18 milijonų žmonių. Būsto neturintys žmonės, migruojantis, migrantai, vyresnio amžiaus žmonės, žmonės, dėl, kurie dėl vienu ar kitų priežasčių išgyvena sunkius laikus. Taip pat didelės šeimos ar, ar šeimos, kurio, kuriuose yra tik tai vienas iš tėvų. Taip pat yra e, nemažai dėmesio skiriama vaikams, daugybė labdaros organizacijų dirba, kad suteiktų pagalbą šioje srityje. Šimtai tūkstančių savanorių dalina maistą žmonėms. Dažnai jaunimas dalyvauja tokiame darbe. Jau 20 metų nemokamo maisto programa padeda pasiekti bendros žemės ūkio politikus, politikos tikslus, Ji taip pat padėjo mums ugdyti pilietinę visuomenę ir paskatinti socialinius e, postumis Europos Sąjungoje. Ji padeda e, Europos Sąjungai gyveninti 2020 strategijos tikslus. Daugybė piliečių ir labdaros organizacijų laukia, kad Strasbūre ar Briuselėje būtų uždegta žalia šviesa šios, šiai programai. Žinau, kad daugelis jų klausosi šių diskusijų pagal programą galime pasinaudoti intervenciniais ištekliais ir panaudoti tas, tą maistą, dalinti jį žmonėms, pasitelkiant įvairias organizacijas. Ir dažnai e, taip pagalba suteikiama žmonėms ES, kuriems labiausiai jos reikia. Taip pat pastarosius kelis metus bendroji žemės ūkio politika buvo keičiama intervencinės priemonės jau e, nebėra rinkos kontrolės mechanizmo dalis ir kai kurių produktų atveju tie intervenciniai ištekliai yra visai nedideli. Nemažai maisto produktų tenka pirkti rinkoje, kad, jie, kad jos būtų galima panduoti programoje. Iškyla rizika, kad 2013-aisiais šiai programai bus skirta netgi mažiau maisto produktų nei šiais. Ir todėl dabar čia norėčiau pasakyti, kad tarybos pirmininkė norėtų ieškoti kompromiso, kurio dėka programa toliau e, egzistuotų ir būtų gyvendinama. Taryboje valstybių narių dauguma ją palaiko, tačiau yra susiformavusi blokuojanti ją mažuma. Valstybės, kurios priešinasi šiai programai savo pozicijas argumentuoja įvairiais būdais. Dauguma iš jų teigia, kad programa yra socialinės politikos programa, o socialinė politika turi vykdyti ją rūpintis valstybės narės. Jos teigia, kad ES neturėtų remti e, silpnesnių visuomenės narių, pasinaudojant lėšomis iš biudžet, es biudžeto. Man tai sunku priimti ir suvokti, aš nenoriu kritikuoti valstybių narių, tai nėra tarybos pirmininkės vaidmuo. Tačiau žodis solidarumas reiškia pagalbą tiems, kuriems labiausiai jos reikia. Ir dalyvavimas šioje programoje, nepamirškime, yra e, laisvanoriškas. Komisija ir nėra jokių teisinių kliūčių ar kliūčių biudžete, kad ta programa būtų toliau gyvendinama. Per metus skiriame 400 milijonų eurų šiai programai iš es biudžeto kiekvienam ES piliečiui ta programa atsieina mm, vos eurą per metus. Komisijos narys Čiološ daug kartų yra sakęs, kad teisingumo teismo 2010 balandžio mėnesio nutartis nenumato jokių kliučių teisiniam sprendimui dėl tos programos. Po penkių mėnesių komisija pateikė e, pakeisto teisinio teksto redakciją ir jam pritarus būtų išspręsta problema susijusi su produktų pirkimu rinkoje. Tai reiškia, kad dabar iniciatyva yra parlamento ir tarybos, žau, ir komisijos rankose. Jau nebėra teisinės uždangos, už kurios būtų galima slapstytis. Ir vis ta atsakomybė tenka toms valstybėms narėms, kurios gali imtis atitinkamų veiksmų. Jeigu ši programa bus eliminuota, mes skurdo nepašalinsime. Neapsimoka elgtis taip tarsi būdamas ligonių sulaužai termometrą ir apsimeti, kad niekas nevyksta. Buvo pasiūlyta nemokamos nemokamo maisto programos finansavimą perkelti iš, antro, iš pirmo atraštinio skyriaus į antrąjį. Ir ta programa geriau mm, būtų įgyvendinama, jeigu ji būtų priskirta 2020 strategijai. Komisija pat, netrukus pateiks pasiūlymą dėl laikotarpį po 2013 ir tikiuosi, kad tuo metu tai programai pritars visos valstybės narės. Žinoma, vien ta programa skurdo neišnaikins, bet bent jį gali prisidėti prie skurdo mažinimo. Netgi turtingiausiose es valstybėse yra žmonių, kuriems reikia pagalbos, kurie sunkiai išgyvena. Sku, su skurdu susiduria ne tik miestų gyventojai, ypač mažų miestelių arba menkai apgyvendin, apgyvendintų kaimo vietovių žmonės susiduria su uh, nepritekliumi. Ir sudėtingais ekonominiais laikais vis daugėja žmonių, kuriems sunku sudurti galą su galu. Kažkas jiems turi padėti, ES galėtų jiems padėti. Būtent todėl šį klausimą įtraukėme į rugsėjo mėnesio e, Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų e, tarybos susitikimą. E, Lenkijai inicijavusi vyko viešosios diskusijos šią temą. E, ES piliečiai galėjo internetu dalyvauti šiuose diskusijose. Deja, tris metus šis klausimas įstrigęs taryboje. Gėda, kad krizės metu, kuomet didėja žmonių skaičius, kuriems reikia pagalbos maistu, dėl kažkokių priežasčių daugybė politikų pamiršo, kas yra paprastas žmogiškas solidarumas. Nemokamas maistas skurdžiausiems visuomenės nariams bus svarstamas socialinių reikalų ministrų taryboje artimiausioje ateityje. Noriu Jūs patikinti, kad tarybos pirmininkė daro viską ieškodama sprendimo, remdamasi dvišaliais kontaktais su valstybėmis narėmis, kurios priešinasi šiam pasiūlymui. E, bendraujame su žemės ūkio ministrais ir su ministrais pirmininkais. Žinau, kad kai kurios delegacijos mano, jog šis klausimas turėtų būti įtrauktas į Europos vadovų tarybos darbo tvarkę, kuri vyks spalio 17-18 dienomis ir, ne, ir, ir netrukus e, bus parengtas laiškas skirtas e, ponui Van Rompojui. Tarybos pirmininkė žino, kad parlamentas palaiko komisijos pasiūlymus, daugybė valstybė narių jūs taip pat palaiko. E, Galiu patikinti parlamento narius, kad mes e, pasinaudosime visais svertais tam, kad taryboje susiformuotų pozityvi nuomonė šiuo klausimu. Pastarai pusmetį iš aklavėtės šiuo klausimu nepavyko išeiti, bet aš tikiu, kad man vadovaujant mums pavyks pasiekti sėkmės. Noriu padėkoti parlamentui ir jo nariams už parodytą paramą šiai programai. Kreipiuosi jūs taip pat ir prašydamas pagalbos. Noriu paprašyti jūsų panduoti savo įtakas jūsų vyriausybėse, nacionaliniuose parlamentuose, jei jūsų šalis priešinasi pagalbai skurdžiausiams visuomenės nariams ir padėti mums. Programa iliustruoja, atskleidžia ES dėmesį labiausiai pagalbos reikalingiems es žmonėms. Beveik 20 milijonų es piliečių laukia šios pagalbos ir tikisi, kad ES jos nepam, jų nepamirš, jie tikisi pagalbos iš Briuselio ir Strasbūro. Tikrai man, man tikrai sunku įsivaizduoti, kad būtent dabar ta programa būtų užbaigta. Tai tikrai e, blogai mes, mestų šešėlį visoms ES institucijoms ir mes iš to pralaimėtume. Dėkuoju, ponė Savitski, dabar Europos komisijos vardu kviečiu poną Čiološ. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Tai yra labai svarbi tema, labai aktualus klausimas. Maisto tiekimas skurdžiausiems žmonėms. Visi žinome, kad dėl ekonominės krizės piliečių skaičius, kurie gali gauti pagalbos iš tos programos, markiai išaugo. Labdaros organizacijos pateikė tikrai daug iliustruojančių skaičių. Na ir mes vykdėme programą, kuri pasiteisino remiant labdaros organizacijoms. Ši programa veikia 25 metus ir pagal šią programą 47 tūkstančiai tonų maisto būdavo išdalyjama. Ir dabar daug, 18 milijonų žmonių laukia mūsų sprendimo. Kadangi programa egzistuoja ir tinkamai veikia, yra vis tiek norinčiųjų ją suspenduoti, ypatingai dabar, Ir aš norėčiau labai aiškiai pasisakyti dėl šio aspekto. Teisinis ir finansinis aspektas, leisiantis veikti programai, egzistuoja ir galėtų toliau veikti ir 12, 12 ir 13 metais. Tiesiog dabar trūksta politinės valios. Ir čia vėlgi norėčiau labai aiškiai pasisakyti, negalime slėptis už teisingumo teismo nuosprendžio. Teisingumo teismo nuosprendis nekvesionuoja šios programos galimybių, tiesiog yra kvesionuojama teisinė bazė, kurią reikia pakoreguoti. Tam, kad po, ir, o politinės institucijos turi nuspręsti, kaip pakoreguoti tą teisinę bazę. Na ir dėl to Europos komisija labai aiškiai pasirinko, nes laikotarpiui po 2013 metų jau yra pasiūlyta kitam, tai kitai daugiametiai finansiniai programai, įtraukti šią programą į sanglodos ekonominę socialinę politiką 2,5 milijardo, kurio, kurios vertė būtų 2,5 milijardo eurų 13-14-20 metams. 2012-2013 metais, kurie yra būtent kvesionuojami ir kur reikia skubiai sureaguoti, šių metų atžvilgių komisija Jau nuo 2008 metų ir 10 metų rugsėjai aš būtent dar kartą paprašiau, kad būtų peržiūrėta intervencinių priemonių peržiūrėtas intervencinių priemonių funkcionalumas ir taip pat būtų ši programa įtraukiama į sanglaudos, socialinės sanglaudos politiką. Aš perspėjau jau tarybą, ponas Savickė apie tai kalbėjo, kad jeigu toks sprendimas nebus priimtas taryboje, nes na, Europos parlamentas jau yra iš, išteiškę savo nuomonę. Tuomet 2012 metų planas bus tik tai ketvirtad, planuose bus numatytas tik tai ketvirtadalis šios programos finansavimo. Nes panašu, kad bus taikomos intervencinės priemonės tokiu atveju. Na, o 13 metais iš vis nebus numatytas finansavimas šiai programai. Taigi labai svarbu, kad taryba priimtų politinį sprendimą ir kad būtų numatytas tinkamas biudžetas šiai programai. Na, o šiandieną norėčiau padėkoti už jūsų nuolatinę paromą šiam klausimui ir ypatingai už jūsų neseniai priimtą Liepos 7 dieną rezoliuciją, kurioje bandoma surasti susitarimą dėl šios priemonės. Suprantu, kad daugelis jūsų pasisakė už tai, kad programa ir toliau būtų finansuojama visapusiškai iš bendrijos biudžeto. Šiuo atžvilgiu aš išsakiau savo norą sukurti tinkamas sąlygas visiems dalyvauti šioje programoje ir taryboje taip pat aš dar kartą parodysiu lankstumo, jeigu taryba sugebės galiausiai surinkti daugumą ir priimti sprendimą. Rugsėjo 20 prasidėjo diskusijos ir buvo ieškota alternatyvų, kaip būtų galima atblokuoti susiklošysią situaciją ir kaip būtų galima pasiūlyti bendrą e, teisinį pagrindą, įtraukiant ir socialinę politiką, ir žemės ūkio politiką, tam, kad 2012-2013 metais jau būtų galima numatyti bendrą teisinį pagrindą. Aš tikiuosi, kad tokiu būdu būtų galima e, išspręsti politinės problemas, e, blokavimo problemas taryboje. Tikimės jūsų tolesnės paramos tam, kad būtų greitai pasiektas susitarimas, nes aš manau, kad tai yra puikia galimybė parodyti, kad Europa nereiškia vien tik tai Briuselio ar Strasbūro. Europa yra didesnė teritorija ir ta programa yra puikus pavyzdys ir tikiuosi, kad nepabijosime prisimti atsakomybės ir konkrečiai realybėje įgyvendinsime tuos idealus, apie kuriuos kalbame, tuos principus, apie kuriuos kalbame. Ir tikiuosi, kad jie taps konkrečiais veiksmais, kurie ir parodys, kad Europa rimtai žiūri į solidarumą. Labai ačiū. Na, o dabar pasisakys politinių frakcijų atstovai. Visų pirma, suteikiu žodį ponui Sekerski, kuris kalbės apie pavardų, prašom. Ačiū pirmininkė. Ponės ir ponai. Jau kurį laiką trunka krizė. Žmonėms vis sunkiau gyventi. Žmonės arba neranda darbo, arba jų atlyginimai krenta, na, o to tarpu maisto produktų kaina kyla ir vis labiau plinta skurdas. Žmonėms taip pat reikia įsigyti vaistų ir Kartais jie tiesiog negali suleisti nusipirkti maisto. Kai kurie žmonės gauna nemokamą maistą. ES yra apie 80 milijonų žmonių, kurie gyvena ties skurdo riba. Mes negalime išleisti mažiau šiai programai. Dabar turėtumėm priimti e, sprendimą, kaip toliau galėtumėm e, teikti nemokamą maistą žmonėms. Šis klausimas jau buvo aptartas Europos parlamente ir beveik visi pasisakėme už tai, kad ir toliau būtų tęsiama nemokama maisto dalinimo programa, kad jos lygis išliktų toks kaip dabar. Europos parlamento nariai, narių balsas vis dėlto buvo ignoruotas, nors mūsų išrinko žmonės. Dažnai ES institucijos ragina laikytis solidarumo. Na ir aš manau, kad iš tikrųjų kova su skurdu yra vienas iš tikslų įtvirtintas 2020 m. strategijoje. Aš tikrai labai džiaugiuosi tuo faktu, kad ES, Europos komisijos pirmininkas pabrėžė šios programos svarbą, kai kreipėsi Europos parlamentą šį rytą. Aš tikrai tikiuosi, kad tie parlamento nariai, kurie šiuo metu dar blokuoja šią programą, pakeis savo nuomonę. Laikotarpėje nuo 2013 iki 2020 metų bus skirta kiekvienais metais 350 milijonų eurų. Anksčiau buvo numatyta 500 milijonų eurų ir tai reiškia sumažėjimą 33 procentais. Tai iš viso reiškia 3,5 milijardo eurų sumą ateinančiam finansinės perspektyvos laikotarpiai. Labai ačiū. Toliau panas Kapulas Santos, socialistų ir demokratų vardu. Ačiū pirmininkė. Ponės ir ponai, šios popietės diskusija net neturėtų vykti. Man atrodo, kad e, solidarumo dvasia turėtų mums padėti išspręsti šią problemą, jos net nereikėtų nagrinėti šią popietę. Šiuo metu ES yra apie 40 milijonų žmonių, kuriems trūksta maisto, kurie negali gauti tinkamą maisto kiekvieną dieną. Du tūkstančiai dešimtaisiais metais nemokamą maisto gavo 18 milijonų žmonių, jiems buvo išdalinta 460 milijonų tonų maisto. Šiuo metu ES nedarbo lygis kyla, na, o biudžetas mažėja. Ypač tas pasakytina. Tačiau yra ir šešios valstybės narės, kurios blokuoja sprendimą, kad būtų išlaikytas toks pats šios programos biudžeto lygis ateinantiems metams. Aš vis dėlto tikiuosi, kad pavyks rasti teisinį sprendimą šiai problemai. Taryba tiesiog demonstruoja nepagarbą kitų žmonių skurdui ir ES pagrindiniams vertybėms. Aš žinau, kokia pozicija buvo paskelbta Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje ir aš tikiuosi, kad pirmininkaujant Lenkiją kartą ir visiems laikams vis dėlto išspręs šią problemą. Raginu Lenkiją imtis veiksmų kad būtų atkurtas jau pažeistas ES solidarumo įvaizdis. Ačiū. Dėkoju, na dabar suteiksiu žodį ponui Lijon. Dvi minutės, prašom. Čia pirmininkė komisarė, ministrė. Esame labai sudėtingoje situacijoje šiandieną dėl šios programos ir mano nuomonė, aš aiškiai pasisakysiu, manau, kad ši programa yra socialinės politikos, o ne žemės ūkio, ūkio politikos dalis. Aš manau, kad gal net tai turėtų tapti nacionalinės atsakomybės dalimi. Dėl to ir pritarėme komisijos siūlymui 2014 m. daugiametinėje finansinėje programoje, kur ieškoma sprendimo iš pirmosios kategorijos perkelti finansavimą į antrąją kategoriją. Situacija, su kuria šiandien susidurėme, ir kalbant apie kitus dviejus programos įgyvenimo metu situacija tikrai nėra priimtina. Turime surasti skubų sprendimą. Situacija aiški. Labdaros organizacijoms skiriamas finansavimas 27 valstybėse narėse sumažės iki 130 milijonų eurų nuo 500 milijonų eurų, jeigu bus blokuojamas sprendimas. Tai reiškia, kad 80 milijonų žmonių negaus pagalbos pagal šią programą, taigi situacija yra skandalinga. Ir negalime leisti, kad, taip, kad tai vyktų 21 amžiaus Europoje, esant ypatingai krizės situacijai, kai reikia paraginti tarybą prisimti atsakomybę rimtai. Nepaisant to, ar manai, jog programa būtų, turėtų būti nacionalinė ar tapti socialinės politikos rytimi, vis tiek uh, jau, turime jausti pareigą išspręsti situaciją ir vykdyti programą per ateinančius dviejus metus, numatyti perinamojo laikotarpio e, sprendimą ateinantiems dviejiems metams ir taryba kartu su parlamentu turėtų iš, išspręsti ak, šią akla, aklavietę. Taigi turime surasti sprendimą programos ateičiai ir nepriimtina, kad patys neturtingiausi žmonės tampa šio teisinio ginčio įkaitais reikalinga surasti bendrą poziciją ir svarbu, kad dabar nacionalinės vyriausybės rimtai prisimtų savo atsakomybę ir kartu su komisija bei šiuo parlamentu surastų greitą sprendimą, pagal kurį tie, kuriems ta programa reikalinga 12, 12 2013 metams, kad jų poreikiai būtų patenkinti. Ačiū. Ačiū dabar konservatorių reformatorių frakcijos vardu vienai minutiai ponas Jim Nicholson. Ačiū pirmininkė, komisijos nary, ministrė. Kaip ir ką tik kalbės kolega, manau, kad mes esame sudėtingoje situacijoje svarstant šį klausimą. Kalbame apie maždaug 18 milijonų žmonių ši programa buvo tikrai naudinga įvairiose ES vietovėse, o dabar iškilo jos ateities klausimas. Ministras aiškiai pasakė, kad 13-aisiais bus mažiau išteklių nei 2012-aisiais. Tokia yra realybė, nes visi žinome, kad apsirūpinimo maisto produktais saugumas ir situacija yra kitokia nei praeitie. Tai iššūkis mums visiems. Tačiau, kaip ką tik kalbės kolega, uh, abejoju, ar ta programa, tas finansavimas turi būti iš bendros žemės ūkio politikos biudžeto ar iš socialinės ryties politikos. Turime sutelkti paėgas ir kažką parengti, pasiūlyti sprendimą drauge, nes mes ne viskam pritarėme. Kur, iš kurio fondo bus panaudotos lėšos, tai yra svarbiausias klausimas. Norėčiau paklausti komisijos nario Čiološo. Uh, ar tas e, fondas veiksmingai funkcionuoja, ar jis naudingas. Mes kalbame apie tai, kad maistos, maisto produktai išvaistami. Reikia imtis to klausimo ir, ir jį bandyti spręsti, jeigu norime rasti tikrą sprendimą. Aš suprantu, kad skurdo rizika visoje Europos Sąjungoje auga. Aš tai suvokiu visą širdimi ir aš noriu suteikti pagalbą, bet Aš labai tikiuosi, kad bus rastas šios problemos sprendimas. Aš tikiuosi, kad Žemės ūkio ministrų taryba jį pasiūlys, nes nemanau, kad galime tiesiog apsimesti, kad niekas nevyksta, bet nemanau, kad dabar tą problemą sprendžiame tinkamai. Ačiū Žaliųjų frakcijos vardu, 2,5 minutės. Pone Karimadėlį. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nari, ponė ministrė skurdžiai gyvenančių, e, bedarbių skaičių, e, žmonių skaičius Europoje nuolatos auga. Ir atrodo, kad šešias valstybės nori nutraukti maisto e, programos gyvendinimą. Vokietija, Sve, Švedija, Čekijos Respublika, Niderlandai nori ją nutraukti, nežiūrint teisingumo teismo sprendimą. Jūs kalbėjote apie komisijos nariai, jūs kalbėjote apie žalių iniciatyvą, kurią mes iškėlėme. Žaliai yra pasirengę su jumis ieškoti sprendimo, tačiau nuo, nuo šios programos yra priklausomi milijonai žmonių. Mes negalime net ketvirtadaliu sumažinti finansavimo šiai programai. Mums trūksta 300 milijonų eurų maisto bankams. Ir valstyb, nacionalinės vyriausybės turėtų užpildyti tą trūkumą. Iš tikrųjų, tai iški, čia aiškus solidarumo trūkumo klausimas. Juk tai visiškai neatsakinga atimti iš daugybės milijonų europiečių pagalbą maistu, kai kam tai yra išgyvenimo klausimas. Kova su skurdu, su, su, netinkamu, su netinkama mytyba yra susijusi su bendra žemės ūkio politika. Reikia užtikrinti apsirūpinimą maisto produktais, tačiau labiausiai teisę į tai turi e, nepritekliuje gyvenantys žmonės. Jeigu nebus tinkamos bendros žemės ūkio politikos, mes nepasirūp, neužtikrinsime pagalbos tokiems žmonėms. Taryba privalo dirbti remdamasi sveiku protu ir su užtikrinti šios programos įgyvendinimą. Norėčiau paraginti tarybos pirmininkę grįžti prie sausio mėnesį patiktų iniciatyvų. Ar iš tikrųjų, kad tokiu sudėtingu laikotarpiu reikia tokius, keisti visišką logiką. Kai reikėjo gelbėti bankus, taryba rado išeiti, tačiau kai iškilo maisto bankų išlikimo klausimas, nieko nevyksta. Juk žmonės yra svarbesni nei finansai. Ir atėjo laikas, atėjo momentas tai parodyti ir įrodyti. Mes išliksime budrus ir dar kartą jums apie tai priminsime konstruktyviai. Ačiū. Ačiū labai. Kairiųjų vardu kviečiu ponę Cimer. Ačiū pirmininkė. Skurtant, skurstantiems nereikia mūsų užuojautos, jiems reikia, kad mes jiems padėtumėm įgyvendinti savo teisės. Mes visiškai neseniai kalbėjome apie tai, kad besivystančių šalių piliečiai turi teisę į maistą. Na, o dabar e, susidūrėme su tokia situacija, kad šešių valstybių narių, pavyzdžiui, Junktinės karalystės, Švedijos, Vokietijos, Danijos, e, Niderlandų e, vyriausybės atima žmonėms galimybę prasimaitinti. 19 milijonų žmonių iš tikrųjų yra priklausomi nuo šios programos. 2010 metais 2010 e, metai buvo paskelbti kovos su skurdu metais. Bet jeigu mes tik tais, nepakanka tik tais žvelgti į statistinius duomenis apie skurdą turėtumėm užtikrinti, kad žmonės ES gautų normalaus maisto. Labai ačiū, mėla kolegė. Na, o dabar neprisijungusiu vardu Pasisakys ponas Stojanov. Pusantros minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmoji pamoka, kurios išmokau universitete, yra štai kokia. Nėra nemokamo maisto. Dauguma Bulgarijos pensininkų gyvena skurdžiai. 150 eurų pensiją gauna tokie mūsų, mūsų pensininkai, jiems reikia pirkti vaistus ir jiems nelieka pinigų maistui. Pone Savicki, buvo pasakyta, kad vienas euras žmogui tiek kainuoja ši programa. Tačiau Bulgarija 2,5 milijono eurų jau skyrė šiai programai. Tačiau tokia programa neveikia, nefunkcionuoja ir jos iš jos jokios naudos Bulgarija negauna. Aš kreipiuosi į poną komisarą ir taip pat į visą komisiją. Padarykite, kad ši programa būtų prieinama visiems ES piliečiams visose valstybėse narėse. Dėkoju poniai Cimer, kuri išvardijo blokuojančiasias valstybės ir tikiuosi, kad ponas Savickis dar kartą įvardins tas valstybės narės, kad mes, likusios valstybės narės, tie piliečiai, kurie šiandien mūsų klausosi, žinotų, kad štai šios šešios valstybės blokuoja e, nemokamo maisto dalyjimą. Labai ačiū. Dabar jau baigia pasisakyti frakcijų atstovai. Na, dabar norėčiau suteikti žodį ponui Albert Des. Dvi minutės, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, ministrė, mėly kolegos. Gerbiamas komisarė ir gerbiamas ministrė, jūs pasisakėte už tai, kad ir toliau būtų vykdoma ši programa dėl nemokamo maisto, bet kaip girdėjome, tam yra reikalingas ir politinis sprendimas. Valstybės narės turi priimti sprendimą. Iš tikrųjų yra neprimtina, kad ES žmonės neturi pakankamai maisto. Tai yra valstybinių narių, valstybių narių atsakomybė. Vokietijoje yra įstatymai numatantis, kad turi būti užtikrintas pakankamas maitinimas visiems, Europos, visiems Vokietijos piliečiams. Bet buvo priimtas Europos teisingumo teismo sprendimas, pagal kurį buvo pribotas produktų pirkimas rinkoje. Teismas nustatė, kad dabartinė programa netitinka e, sutarties. Aš tikrai suprantu, kad reikės rasti atsakymus tam, kad būtų galima ir toliau teikti pagalbą milijonams skurstančiųjų Europos Sąjungoje, bet dar kartą pabrėšiu, Socialinės, atsakomybė už socialinę politiką yra valstybių narių reikalas. Galbūt vietoj europinės programos reikėtų sukurti nacionalinės programas valstybėse narėse, kurios galėtų būti finansuojamos iš socialinės politikos eilutės Briuselėje. Tokiu būdu būtų užtikrintas šių programų įgyvendinimas visose valstybėse narėse. Tai būtų gyvendintas ir solidarumo principas ir toliau būtų tęsiama ši programa. Mano frakcija ir toliau darys viską, kad būtų rastas tinkamas sprendimas. Aš buvau nuvykęs į Braziliją vizito ir ten jauni Brazilijos gyventojai prašė pagalbos Iš tikrųjų negali susiklostyti tokia situacija ir Europos Sąjungoje, kad būtent ir Europos Sąjungoje žmonės neturėtų ko valgyti. Ačiū. Eh, Ačiū toliau ponas Paulo Dekastro pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Savitski, komisarė Čiološ, maisto dalinimo programa skirta uh, skurde gyvenantiems piliečiams yra tikrai svarbi priemonė, ypač sunkiausiai besiverčiantiems mūsų visuomenės nariams. Būtent todėl ta programa buvo sėkminga bendrosios žemės ūkio politikos kontekste. Daugiau nei 400 tūkstančių tonų maisto išdalinami nemokamai 18 milijonų žmonių, jų šeimų nariams, vaikams ir šis skaičius auks, nes e, galimybė prasimaitinti yra viena iš pagrindinių teisių. Mes negalime prasimušti, pralaužę tos blokuojančios mažumos susidariusios Žemės ūkio ministrų taryboje. Mes palaikome teisingumo teismo sprendimą. sprendimą. Žinoma, negalime ignoruoti tos nutarties, tačiau negalime ir nutraukti tos programos įgyvendinimo. Šiandien Europa svarsto ar skirti 400 milijonų eurų maisto, nemokamo maisto programoje, programai, o Junktinėse valstijose vykdama maisto programa, kuriai skiriama 27 milijardai eurų. Manau, kad reikia padirbėti, reikia skirti dar daugiau pastangų. Noriu padėkoti Lenkijos atstovui, ministrui Savickiui ir komisijos nariui Čiološui, kad taip rūpinasi šio klausimu. Tikrai reikia rasti šios problemos sprendimą. Ačiū, Paulo. Dabar žodis Lyjamui Eilvardui pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiuo metu uh, 43 e, milijonams ES gyventojų grėsia, ba, grėsia skurdas. Tačiau e, susidariusi taryboje blokuojanti mažuma, nusteigusi prieš šią programą, yra nepriimtina. Mes pamirštame, kad žmonės alksta. Kalbant apie 2020-ųjų strategiją, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas yra vienas iš svarbiausių tikslų. Ir šiandien svarstama programa yra reali galimybė pasiekti konkrečių, e, konkrečių rezultatų. Tačiau turime nepamiršti, kodėl tie žmonės negali prasimaitinti, negali išmaitinti savo šeimų. Kartais reikia siekti nedidelių, žengti, žengti nedidelius žingsnius. Ir kai kurios socialinės atskirties mažinimo programos yra labai gerai surašytos, tačiau jos visiškai neduoda jokios naudos. Ši programa tiesiogiai teikia pagalbą organizacijoms ir 13 milijonų žmonių, kurie kenčia dėl skurdo. Veikia daugiau nei 250 maisto bankų šios programos pagalba. Ji skirta teikti pagalbą tiems, kuriems iš tikrųjų jos reikia. Reikia pasitelkti protą, jei ne užuojautą. Ir tikiuosi, kad komisija ir tar, kad taryba taip ir padarys. Dabar nėra laikas politikuoti, mm, svarstant tokią rimtą programą. Intervención. Ko, ponia Elvort, vieną minutę poniai Figuareido. Ačiū, ponė pirmininkė. Ne vieną kartą mes akcentavome, kiek svarbus yra nemokamo maisto dalymas žmonėms, kuriems jis yra reikalingas. 18 milijonų buvo 9 metais. 43 milijonai žmonių Europoje gyvena skurde ir susiduria su bado rizika. Tame tarpe 20 milijonų yra vaikai. Dalis tų žmonių turi ieškoti maisto savartynuose, nes namuose maisto nėra. Ir negalime sumažinti finansavimą nuo 500 iki 130 milijonų eurų. Skurdo, skurdo problemoms išspręsti reikia ir kitų priemonių, ne tik taupimo programų, kurios tik dar labiau skatina skurdą ir socialinę atskirtį. Mes privalome atsižvelgti į tai, kad Na ir Europos parlamento rezoliucijoje Liepos 14 dieną buvo kalbama apie minimalaus atlyginimo normą 60 procentų Europos vidurkio turi būti minimalus atlyginimas nustatomas. Dėkoju. Dėkoju Ildai, dvi minutės ponui Herbatui Dorfmanui. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiamas ministrė, mėly kolegos, mielos kolegės. Man atrodo, kad niekam nekyla bejonių dėl to, kad e, visuomeniai tenka užduotis padėti skurstantiems žmonėms. Na, o mes turėtumėm pasirūpinti tuo, kad e, mūsų 500 milijonų žmonių turėtų bent jau pakankamai maisto. Be abejo, ši programa susilaukia palaikymo. Ir tas palaikymas tikrai nėra toks jau blogas dalykas šiais sunkiais laikais. Aš prisimenu, kai mes patvirtiname 2020 m. darbo atvarkę ir ten buvo numatytas vienas iš tikslų kaip kova su skurdu. Na, o dabar elgtumėmės nenusekliai, jeigu atsisakytumėm tokio tikslai gyvendinimo. Be abejo, per ateinančius metus maistas tikrai nepiks, jis ko gero tik brangs. Aišku, gali atsitikti ir taip, kad ši programa, kad ši programa bus programa skirta kovai su skurdu ir kad ji priklausys socialinės politikos ryčiai. Tai negali būti tokia programa, kaip kad, tarkim, JAV, e, kur tokia programa yra tiesiog žemės ūkio politikos instrumentas siekiant e, padalinti maisto produktų perteklių. JAV šiai programai yra skirtos lėšos iš žemės ūkio politikos biudžeto, bet aš manau, kad ES programa turėtų veikti kitaip. Labai svarbu dar per šią finansinę perspektyvą toliau tęsti šią programą ir pasirūpinti, kad ji būtų tęsiama ir ateityje. Na, o kalbant apie ateitį, reikės įvertinti Europos teisingumo teismo sprendimą ar pagalvoti, galbūt mūsų tikslą galima geriau pasiekti kitomis priemonėmis. Ačiū. Dėkoju. Atleiskite, ponas Dorfman, kad jūs nutraukiau, galvau, kad jums yra skirta, skirta tik pusantros minutės, o iš tikrųjų jūs turėjote dvi minutės. Pirmininkė, kultūros ministrų taryba 75 procentais sumažino finansavimą šiai programai. Mažuma valstybių blokuoja šią programą ir tai yra nesuprantama e, visuomenės akise. Labdaros organizacijos ir naudos gavėjai tikrai nesupranta, kodėl taip yra. Tiesiog yra kvesionuojamas ES įvaizdis. Kaip ponas Baros, aš nekalbėjau apie rinką. Labai svarbu kad nebūtų pamiršti tie žmonės, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės. Jie tikisi pagalbos iš ES institucijų. Mūsų parlamentas, ir jūs, ponė komisarė, sakėte, kad Europos komisija yra įsipareigojusi, kad Prancūzija pritartų šiai programai. Kaip jūs sakėte, tai yra politinės valios klausimas. Jeigu valios bus, Tuomet e, pirmadienį socialinių ir darbo reikalų ministrai priims tinkamą sprendimą ir tai parodys pagarbą naudos gavėjams. Ačiū dabar pusantros minutės, ponė Desarnes. Ačiū, pirmininkė. E, įsisiautėjus euro kriziai maisto programa atskleidžia nacionalinio egoizmo atvejus. Valstybės yra susigniaužusios kumščius į save ir kasdieną situacija blogėja. Tačiau tai nėra priimtina, nes e, kalbame apie skurdžiausiai gyvenančius žmonės, kurie susiduria su didžiausiais iššūkiais, kuriems gyvybiškai būtina pagalba maistu iš labdaringų organizacijų. Šiandien kalbame apie 13 milijonų tokių žmonių Europoje. Europa negali uh, tiesiog negali jų e, palikti likimo valiai. Iš tikrųjų, ES neturi nesuklysti šiuo atveju ir ES turi uh, išspręsti susidariusio blokavimo situaciją. Maisto bankai yra skirti uh, labiausiai skursantiems žmonėms būtent tuo momentu, kai mūsų žemynė kreu, siautėja krizė. Tai yra atsakomybė ir mums, Europos institucijoms. Ir šioje kovoje aš kreipiuosi komisiją ir tarybos pirmininką. Žinau, jūs turite žinoti, kad mes esame jūsų pusėje, kad esame čia susirinkę tam, kad pareikštumėme savo ryštą dalyvauti šioje kovoje. Dėkuoju, poniai Desarnės. Vieną minutę ponui Lechierikį. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepaisant visų gražių kalbų, mums tenka dviguba užduotis ES. Pirmiausia, negalime tik tai nuolatos teikti, kad auga skurdas, lyg tai būtų įprastinis reiškinys. Tai yra Europos ultraliberalios taupančios Europos nesėkmės pavyzdys taip pat. Jaučiama maisto krizė. Maistas turėtų būti teikiamas neturtingiausiams žmonėms. 500 milijonų eurų leistų 18 milijonų žmonių pavalgyti du kartus per dieną. 450 milijardų eurų tuo tarpu yra skiriama bankams. Negalime taikyti intervencinių priemonių žemės ūkio politikoje, bet aišku, visuomet reikia e, užsitikrinti, eksportuoti maisto produktus. Taigi tam tikrų kreditų turime. Na ir mes negalime to daryti socialinių ir sangdos fondų sąskaitą. Patrik, tienė. Ačiū Patrikui. Toliau dviems minutės. Ponas Mišel Dantam. Pone pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, ponė komisijos nariai. Jau daugiau nei tris metus diskusijos dėl maisto programos stringa taryboje. Susidariusi blokavimo situacija yra neprimtina. Juolab ne, neprimtina yra tai, kad ši šiai programai iškyla pavojus, kai mūsų žemynė siautėje iki šiol e, neregėto sudėtingumo krizė. Tai kelia į pavojų Europos projekto statybą. Nenugriaukime to, ką pastatėme vakar. Ir tai ir prisiminkime, kas vienyje mūsų valstybės ir kodėl žmonės vis, nusisu, vis labiau ima nusisukti nuo Europos. Ir ka, kai, kokia turėtų būti Europa, tai tikrai nėra krikščionių demokratų Europa, kokios siekia mano politinė šeima mes norime ne tik ekonominės sąjungos. Reikia nepamiršti, kokios vertybės mus vienyje. Tai vertybės, kurios labiausiai aukština žmogų. Šiandien būtina atsiriboti nuo sterilių teisinių diskusijų, o vykdyti atsakingą socialinę politiką. Socialinis fondas, e, žemės ūkio politika diskusijos svarbiausios yra susijusios ne su šiais klausimais. Teisingumo teismo nutart Patirtis sukūrė kri krizinę situaciją. 18 milijonų žmonių iškilo pavojus. Mes kalbame apie Europą ir jos ateitį. Aš esu įsitikinęs, kad, kad negali vykti renacionalizacija, kad ta maist, pagalba maistu negali būti dalinama iš valstybių narių. Mes privalome įveikti tas nežmoniškas kliūtis, kurias mums iškylo. Turime išlikti vieningi ir solidarūs, kad surastume savo žemynę jėgų, suteikti galimybę mūsų piliečiams gyventi ir klestėti. Votre temps est fini, Monsieur Dantin. Pone Dantanai, jūsų laikas baigėsi. Dabar vienai minutiai ponas Markas Tarabela. Pone pirmininkė, pone komisarė, taryb, tarybos pirmininkė. Čia nė, nėra vien tik tai diskusijos, tai yra monologas, visi kalba apie, taip pat, apie tą patį, nes visi pritarė bendrai nuomoniai. Taigi nuomonės kaip ir nesiskiria. Tačiau Europa turi būti atsakinga. Šešios, šešių valstybių vyriausybės turi uh, prisimti atsakomybę. Tai yra Didžioji Britanija, Čekija, Danija, Švedija, Vokietija, Niderlandai. Patys skurdžiausi sus, europiečiai susiduria su tokiomis egoistiškomis vyriausybėmis. Jos turi prisimti atsakomybę. Jos turi būti atsakingos tų žmonių atžvilgių. Programa turi būti išsaugota, Netgi krizės metu 18 milijonų ES piliečių tai yra labai svarbi galimybė išgyventi. 2012-2013 metais per tą perinamąjį laikotarpį ši pro, programa turi būti įgyvendinama. Žemės ūkio e, politikos lėšos turi būti perkeliamos į socialinės politikos e, finansavimo kategoriją. Tačiau labai svarbu išsaugoti šią programą. Minuto. Ačiū. Dabar vienai minutiai, ponė Grisbek. Man krenta rankos, kaip sakydavo mano kaime, kai matau e, čia Lenkiją atstovus tulininkačius taryboje, e, komisijos atstovą, pasakojančius apie susidarę situaciją. Ir atrodo, kad mes visi sutarėme š, dėl šio tikrai skandalingos situacijos, tai yra maisto programos, skirtos, e, kuris teikia pagalbą vargingiausiems žmonėm. Iš tikrųjų neatsakinga, e, tuos šešios valstybės elgesi labai neatsakingai, aš tikiuosi, kad jos pakeis savo nuomonę, nes taip nusinčiama e, tikrai gyvybiškai neteisinga žinia apie Europą. Mes visi sutarėme, kolegos iš Vokietijos, Junktinės karalystės, Danijos, Niderlandų ir Čekijos privalo kreiptis į savo vyriausybės ir padaryti spaudimą, kad šios pakeistų savo poziciją, nes tai tikrai atsigręš prieš juos pačius. Ahora, pues gracias, Labai ačiū. Pan... Pane Herens Garcia, labai ačiū. Pirmininkė, e, komis, komisijos pirmininkas Baroso jau paminėjo, kokia yra svarbi ši tema, kaip pasisakė šį rytą. Jis kalbėjo apie tai, apie solidarumą, ypač šiais, e, šiuo metu, kai vis daugiau žmonių neturi darbo ir kai žmonės tiesiog atsiduria ant skurdos lenkščio. Iš tikrųjų, Ne visos vyriausybės demonstruoja solidarumą. Turtingesnės šalis tarsi blokuoja šią programą, kurios dėka maisto gauna milijonai žmonių. Iš tikrųjų, tos šalis turėtų būti garsiai vardintos ir apkaltintos. Aš norėčiau paraginti pirmininkaujančią Lenkiją ir toliau e, išreikšti programą šiai programai. Programa turi būti patvirtinta, ji nusipelno patvirtinimo, nes žmonėms šios programos iš tiesų reikia. Tikrai reikėtų taryba turėtų atsižvelgti į Europos parlamento nuomonę, ši programa turėtų būti ne tik tęsiama, ji turėtų būti ir patobulinta. Aš tikrai tikiuosi, kad per kitą vadovų tarybą bus rimtai išgvildenta šią temą ir bus padaryta viskas, kas būtų atblokuota ši politinė situacija. Labai ačiū, pone Herans. Jūs kalbėjote taip greitai, kad panašu, kad vertėjai net negalėjo atsikvėpti sakinio viduryje. Mes bandėme atkreipti jūsų dėmesį į šią problemą. Ir kai jūs kalbate pernelyg greitai, jūsų pultą užsidega lemputė, kad vertėjai tiesiog nespėja jūsų išversti. Taigi kitą kartą turėtikite tą omenyje. Šalia jūsų mikrofono buvo užsidegusi lemputė. Ir tai tikrai reiškia, kad vertėjai su jumis niekaip nesuspėja. Galbūt tiesiog nežinojate, kaip veikia šis mechanizmas. Prašom, ponė Herans. Aš labai atsiprašau, tikrai nesupratau, kaip veikia visas mechanizmas, gal galite dar kartą pakartoti. Galbūt jau ir kalbėjote apie tai ne kartą. Pirmininkas. Vertėjai. Tarsi galima siūsti SOS signalą. Ir tuomet užsidega lemputė ne tik mano pultą, bet ir jūsų pultą. Ir jeigu užsidega lemputė jums kalbant, tiesiog kalbėkite lėčiau. Pane Heras, prašau išjungti mikrofoną. Ar dabar jūs išjungtas? Gerai. Ar matote degančią kokią nors lemputę šalia mikrofono? Pane Herans. Tiesiog norėčiau pasakyti štai ką. Kai aš kalbu, tai tikrai labai sunku matyti, kad ta lemputė dega. Galbūt galbūt reikėtų kažkokio elektros šoko arba skambučio Galbūt e, iš tikrųjų galėtų suskambėti skambutis, jeigu um, mes kalbame per nelik greitai. Ačiū, poniai Herant, sako pirmininkas, tiesiog norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, kad būtent taip šiuo atveju ir buvo, jūs kalbėjote per nelik greitai. Pana, pane Garcija, ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Pagal Teisingumo teismo sprendimą aišku, kad ši programa turėtų būti gyvendinta ir kitos finansinės perspektyvos metu 2013 metais, 2020 metais. Iš tikrųjų reikės pakeisti dabar galiojantį reglamentą. Vis dėlto pati programos esmė e, išliks, ji galės būti taikoma ir per kitą finansinę perspektyvą. Labai svarbu, kad 18 milijonų žmonių, kurie šiuo metu gyvena socialinė atskirtyje ir toliau gautų nemokamą maistą. Reikėtų daryti viską, kad būtų išsklaidyta ta blokuojanti mažuma taryboje. Iš tikrųjų labai svarbu užtikrinti pagrindinę žmogaus teisę į maistą. Kai kurios valstybės narės yra tiesiog aklos ir jos uh, visiškai atvirai tarsi ardo tą mechanizmą. Tačiau reikia galvoti ne tik apie savo kišenę, bet ir apie sąžinę. Pone Lepaš, pone pirmininkė, pone komisarė, pone tarybos pirmininkė, mėly kolegos. Europa nėra vien tik tai pinigų sąjunga ar ekonomikos sąjunga. Mūsų piliečiai laukia ir kitų dalykų, ypatingai esant socialiniai ekonominiai kriziai. Niekas negali suprasti, kodėl dėl paprastų teisinių priežasčių 18 milijonų žmonių negali išsimaitinti. Tai yra prigimtinė žmogaus teisė į maistą. Ir šiandieną turime susivienyti ir pritarti komisijos pasiūlymui reikalauti visų kolegų, kad atitinkamos vyriausybės taryboje laikytųsi vieningos pozicijos, ypatingai esant bendroms lėšoms, kad būtų toliau finansuojama programa, pagal kurią mūsų piliečiai e, galėtų gyventi doriomis, padoriomis sąlygomis, tai yra padarumo klausimas ir solidarumo klausimas. E, Ačiū, ponė Lepaž. Dabar dviems minutės e, ponas Nikulesku în primul rând permitei mi să îmi Ačiū pirmininkė. Visų pirma, leiskite pasidžiaugti tuo, kad ir ponas Barosa iškėlė šią svarbę temą šiandien ryte, kai pasisakė plenarinė sesija, aš tikrai tuo labai džiaugiuosi. Iš, ši pro, programa yra taikoma 18 e, milijonų žmonių. Šiandien visa ES susiduria su krize, visur siaučia skurdas. Ši programa yra labai svarbi ES socialinės politikos dalis. Na ir maisto trūkumas yra iš tikrųjų ir tam tikra atskirties forma komis, komisijos pirmininkas Barosas sakė, kad reikia daryti viską, kad išbristumėm iš krizės. Aš tam pritariu. Turiu pasakyti, kad e, kiekvienas kad kiekvienais metais yra tiesiog išmetama 180 milijonų tonų maisto. Na, o iš tikrųjų tuo maistu būtų galima išmaitinti skurstančius. Darykime viską, kad ši programa ir toliau būtų tesiama. Ačiū. Dėkoju. Na, dabar suteikiu žodį mūsų kitai kalbėtai, pane Rodust. Ačiū, pirmininkė. Iš karto norėčiau pasakyti, kad man kaip socialdemokratija yra labai svarbu, kad būtų padedamas skurstantiems žmonėms. Na, bet be abejo, visų pirma, reikia kurti darbo vietas tam, kad žmonės turėtų galimybę patys apsirūpinti maistu. Man atrodo, kad ši nemokama maisto programa nėra pats tinkamiausias būdas padėti žmonėms. Žmonės turėtų sugebėti patys savo padėti. Ši programa pažeidžia žmogaus orumą maisto produktų e, pirkimas ir nemokamas dalinimas žmonėms yra ne žemės ūkio politikos, socialinės politikos dalis. Na, socialinė politika yra valstybių narių kompetencija. Vokietijoje įgyvendiname panašią programą. Pavyzdžiui, yra renkami maisto produktai, kurie, kurių neparduoda supermarketai. Uh, Iš tikrųjų, ES maždaug apie 90 milijonų tonų maisto yra išmetama. Turėtumėm daryti viską, kad žmonės nebūtų priklausomi nuo išmaldos. Jiems reikėtų suteikti geras darbo vietas ir padarės pensijas. Labai ačiū. Toliau ponas Papastamkos, prašom. Ačiū. Nereikia toliau plėtoti argumentų, viskas yra aišku. Būtina toliau užtikrinti maisto programos įgyvendinimą. Dabartinė ekonominė padėtis yra labai nepalanki. Negalime leisti, kad būtų drastiškai sumažintas šios programos finansavimas 2012-aisiais. Būtina pa parengti naują teisinį pagrindą ir panaudoti išteklius pagal būsimas finansavimo, daugiamečio finansavimo programas, taip pat ir po 2013. Reikia užtikrinti apsirūpinimą ir iš valstybinių išteklių bei pirkti maisto produktus rinkose dalinami maisto produktai neturėtų būti tik tai iš intervencinių išteklių. Kiekviena valstybė narė gali atitinkamai pasirinkti atsižvelgdama į poreikius joje. Komisija siūlo kofinansavimą. Man atrodo, kad iškils kliūčių kai kuriuose valstybėse narėse, kurioms labiausiai reikalinga ši programa. Galiausiai kreipdam, kreipiuosi visus tuos, kurie kalba apie tai, kad reikia tą programą nacionalizuoti ir mano, kad tai yra kiekvienos valstybės nacionalinės socialinės politikos um, kompetencija. Noriu pasakyti, kad ta politika apima ne tik socialinį matmenį, bet jį susijusiu su žemės ūkio rinkų stabilizavimu. Man atrodo, kad ta programa apima valstybių narių solidarumą. Ačiū toliau, ponė Ber. Pone tarybos pirmininkė, tai nėra subsidiarumo klausimas, nes socialinė pagalba, kova su skurdu yra mums visiems rūpintis klausimas ES. Tai nėra subsidiarumo klausimas, nes tai yra labai svarbis rytis, svarbus klausimas. Tai reiškia, kad skurde gyvenantiems žmonėms mes suteikiame galimybę prasimaitinti Mes negalime pamiršti šito. Šį rytą komisijos pirmininkas kalbėjo apie tai, kad e, finansinis sektorius taip pat turi prisidėti finansuojant krizės padarytą žalą. O tai, šis, ši programa yra viena iš puikių puikių, vienas iš puikių pasiekimų. Maisto bankas skirtas padėti ekstremaliame skurde gyvenantiems žmonėms. Mes nesusitaikysime su tuo, kad solidarumą vargšiams rodytų tik vargšai. Reiktų be abejo reikalinga socialinė pagalba iš socialinio Europos fondo. Pone tarybos pirmininkė, mes kreipiamės į Jūs ir raginame Jūs skubiai išspręsti ši, šią, šią situaciją, išspręsti šį klausimą Jums vadovaujant. Ačiū toliau, ponė Nedelčiava. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, никой от нас... Поне пирмininkė, mėly kolegos, niekas iš mūsų negalime nereaguoti į tai, kad 18 milijonų žmonių priklauso nuo šios programos. Svarbu tai, kad, svarbu tai, kad Europos komisija surastų teisinios problemos sprendimų ir kad ta programa toliau funkcionuotų. Aišku, reikia atsižvelgti ir į teisingumo teismo nuosprendį, tačiau surasti ir tinkamą sprendimą, kuo galima greičiau dėl kylančių teisinių problemų, kad būtų uždalinta pagalba tiems, kurie yra reikalinga, kurie priklauso nuo tos pagalbos. Tokiu būdu jiems suteikiama galimybė doriai gyventi, padoriai gyventi. Struktūriniai fondai irgi čia yra labai svarbus ir reikšmingi, tačiau taip pat turime nepamiršti ir sveikos mytybos, ypatingai vaikams. Labai svarbu, kad žmonės galėtų padoriai gyventi. Labai svarbu, kad ES tokiu būdu nusiųstų svarbų signalą. Kova su skurdu ir badu turi duoti rezultatų. Pagalba maistu leistų žmonėms mažiau e, priklausyti nuo labdaros. Dėkoju. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Toliau, pane Vensila. Ačiū, pirmininkė. Ši programa padeda priartinti socialinę politiką prie žemės ūkio politikos. Iš tikrųjų, ši programa yra labai svarbi tiem žmonėms, kurie kenčia nuo skurdo, ypač dabar, kai susidurėme su finansinė ir ekonominė krize. Man atrodo, kad skurstantis žmonės ir toliau turėtų susilaukti paramos tokiu pat lygmeniu kaip ir šiais metais. Mes žinome, kad BŽUP turi ir socialinių komponentų. Iš tikrųjų, badaujantiems žmonėms reikėtų padėti. Vadovaudamiesi europiniu solidarumu, turėtumėm padėti šešioms e, valstybėms narėms e, pripažinti situacijos rimtumą ir veikti vis dėlto skurstančių žmonių labai. Ačiū. Dėkuoju. Toliau ponia Moran Šartyje. Mes privalome atsiliepti į tų uh, e, skurčiausiai gyvenančių žmonių lūkesčius, kurie, uh, e, gal, kuriems ši programa yra naudinga ir taip pademonstruoti europietišką solidarumą. Noriu pasakyti keletą dalykų. Visų pirma, tarybos pirmininkiai. Man Man įdomu, ar tarybos darbas šioje srityje yra stebimas, juk tai yra pasikesinimas į, e, į vieną iš pagrindinių teisių, gyve, o, teisę orai gyventi. Ne, dėl, į, taip, į tai pasikesino ta blok, susidariusi blokuojanti mažuma. Europos socialinis fondas yra pirmasis svarbiausias socialinės integracijos įrankis. Taigi noriu pareik, paprašyti, pareikalauti, kad jis būtų išlaikytas ir kad uh, kad būtų numatytas finansavimais reikalingas finansavimas e, pagalbo maistų, pagalbos maistų programai. Kreipiuosi visus parlamento narius, noriu, kad mes sutelktume savo jėgas. Taip pat noriu kreiptis į mažumos su valstybių sudarančių blokuoja, blokuojančią grupę narius pagalvokite apie tai, kokią žinę jūs turite nusiųsti savo vyriausybėms, kad būtų uh, kad būtų pakeista ta apgailėtina situacija, kuri meta Europai didžiulę dėmę. Ačiū. Dabar pasidar, pasidės spontaniškų pasisakymų procedūra. Per nelik daug narių prašo žodžio, negalėsiu suteikti galimybės visiems, aš padarysiu, ką galiu. Ponas Dės Demera pirmiausia. Gracias, señor presidente. Sí. Ačiū, pirmininkė. Taip, iš tikrųjų kalbame apie solidarumą su skurdžiausiai gyvenančiai žmonėmis. Žemės ūkio ministrų taryboje susiformavo tam tikra blokuojanti mažuma, dėl ko nebuvo galima priimti sprendimo. Mes išgirdome ministro Savickio išdėstytus argumentus. Iš tikrųjų reikia daugiau 60 procentų lėšų tam, kad būtų galima išmaitinti 79 milijonų žmonių, kurie ES gyvena žemiau skurdo ribos. Šias lėšas turi suteikti valstybės narės, regionai, nevyriausybinės organizacijos ir taip toliau. Likščiol dėl tos blokuojančios valstybių narių mažumos bus sumažintas programos biudžetas. Mes tikrai vis dėlto tikimės, kad pirmininkaujantį šalis Lenkija ir komisija darys viską, kad ši programa būtų išlaikyta. Aš smerkiu tas valstybės narės, kurios sudaro blokuojančią mažumą. Kur jūsų užuojauta? Ar jūs žinote, kas yra užuojauta? Komisarė Čiolos, teskite savo darbą, linkiu sėkmės ir pirmininkaujančiai Lenkijai. Iš tikrųjų, joks teismas negali uh, E, veikti prieš e, užuojautą ir Dievo e, valią. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė. Šiandien ryte mes kalbėjome apie situaciją ES, sako pane Katenbach. Ir ten taip pat buvo kalbama apie solidarumą. Kaip ciniškai viskas turėtų atrodyti europiečiams, jeigu mes tik kalbame, e, kaip reikia siekti solidarumo, bet leidžiame žmonėms badauti. Tai, kas buvo pasakyta e, šiandien ryte, iš tikrųjų yra svarbu. Buvo kalbėta apie tai, kaip reikia atkurti Europo, pasitikėjimą ES ateitimi. Na, bet šiuo metu skurstantiems žmonėms reikia maisto, e, reikia atkurti žmonių pasitikėjimą mumis, na, o žmonėms reikia maisto. Dėkoju. Mas bovė. Pone pirmininkė, pone komisarė. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta, tačiau manau, kad egzistuoja šiandieną reali Europos pasitik, pasitikėjimo Europa problema. Įvyko teismos, teismo bil, bylos svarstymas, buvo primtas nuosprendis. Tačiau, kai Romos sutartis buvo priimta, buvo ten kalbama, kad maistas, teisė į maistą ir maistas turi būti garantuojamas visiems piliečiams. Tai nėra valstybių politika. Šiandieninė situacija rodo, koks egoizmas vyroja tam tikrose valstybėse narėse. Ne tai, kad trūksta mums daugiau Europos, tiesiog mums trūksta noro vyriausybių ir valstybių vadovų lygmenių. Ir šiandieną čia norėčiau pasveikinti Europos e, komisijos narį poną Čiolos, kuris puikiai dirba, kuris narsiai, drąsiai rodo, kad ši politika yra labai svarbi skurdžiausiems žmonėms. Ne, negalime kvesionuoti e, tarybos sprendimo, nes jeigu tai įvyks, tuomet piliečiai nusivils Europą. Ačiū, ponia Maginis. Pone pirmininkė, man atrodo, kad šio parlamento uh, nuomonė yra labai aiški. Mes norime, kad programa toliau būtų įgyvendinama dėl humanitarinių aspektų. Aš klausiausi ilgos diskusijos ir man tiesiog įdomu, ar tie, kurie gauna naudos iš maisto bankų, ar jiems rūpi teisinis pagrindas, pagal kurį e, teikiamas jiems maistas, ar jiems rūpi e, įvairios detalės, dėl kurių mes rūpinamės čia parlamente, yra labai daug šioje salėje smegenų, kurie gali surasti sprendimą. Na ir aš nenoriu pasmerkti tų valstybių narių, kurios blokuoja sprendimą. Aš manau, kad tai yra puikus būdas pirmin. Aš noriu juos įtikinti, kiek vertinga yra ši programa ES solidarumui. Aš noriu kad būtų priimtas trumpalaikis sprendimas ateinantiems dviejams metams. Tačiau, kaip sakė ponas Nikolsonas, aš taip pat norėčiau pažiūrėti, ką būtų galima padaryti po 14 metų. Kartais reikia kažką daryti kitaip. Tačiau pažvelkime, tai yra skubi problema. Pavyzdžiui, Airijoje yra, pra, bus prarastas milijonas eurų dėl pagalbos maistų. Taigi tai yra trumpalaikis sprendimas ir aš kreipiuosi tuos, kurie blokuoja sprendimą taryboje. Ačiū, Alejandro Serkas señor presidente yo estoy aquí sin. ačiū pirmininke gerbiamas komisare aš irgi pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms komisare mes iš tikrųjų norėtumėm jums padėti įgyvendinti jūsų užduotį nuplauti šią gėdos žymę nuo Europos. Iš tikrųjų, tos blokuojančios valstybių narių mažumos elgesys yra nesuprantamas. Jos užkerta kelią Europai žengti į priekį solidarumo vardan. Yra svarbu kovoti ne tik su skurdu, bet ir su badu yra milijonai žmonių Europoje, kuriems trūksta maisto. Gerbiamas komisarė, prašau ir toliau daryti spaudimą tarybai, kad būtų priimtas sprendimas, kad e, visi suprastų, kad mes nenorime, kad tokia situacija tęstusi. Turėtumėm rasti galbūt kitą solidarumo formą. Nenutraukime šios programos. Padarykime galą šiai gėdai. Europa švaistosi maisto produktais tuo tarpu, kai kai kurie žmonės vis dar alksta. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Marija Mauro. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pa, patikslinti tam tikrą nesusipratimą. Viskas priklauso ne tik nuo valstybių narių. Jei kuri nors valstybė narė negali uh, užtikrinti tiekimo, tuomet e, viskas pagalba suteikiama aukštesnių lygmenių. Taigi komisija gali įsikišti. Lenkija, kuri pirmininkauja, tai suvokė ir komisija tai supranta. Ir todėl, esant tokioms aplinkybėms, mums reikia tiesiog mobilizuoti savo pajėgas, kad užtikrintumėme 18 milijonų žmonių poreikius. Galbūt kai kurios valstybės negali jais pasirūpinti ir todėl mes turime, jeigu reikia pasitelkti socialinės ryties įrankius, puiku, bet taip tuo atveju mes prarasime žemės ūkio sektoriaus teikiamus privalumus, kuris ypač sėkmingai rūpinosi šios programos įgyvendinimu ir bus sudėtinga dėl to, kad reikės nuspręsti tiksliai, kada e, valstybės narės pačios rūpinėsi socialinės politikos priemonėmis. Pone Kretų. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš norėčiau pritarti tiems kolegos, kurie kalbėjo apie šešių valstybių narių cinizmą ir egoizmą. Ši blokuojančių narių mažuma elgesi nepateisinamai. Visiškai nesiniai buvome paskelbę kovos su skurdu metus. Tai buvo tik simbolinis pavadinimas. Vyriausybės ne visą laiką vadovavosi solidarumo principu. Ši programa yra vienas iš nedaugelio instrumentų, kuriais ES iš tikrųjų galėtų tiesiogiai padėti žmonėms. Yra apie 40 milijonų žmonių, kurie gyvena skurde. Ir jeigu ši programa būtų nepratesta, tai tie žmonės tikrai labai nukentėtų. Iš tikrųjų, galima būtų ir toliau šią programą e, finansuoti žemės ūkio biudžeto. Aš tikiuosi, kad e, bus rastas spartus sprendimas. Ačiū. Nedėvau bus paskutinė kalbėtoja šiuose diskusijose. Šešios valstybės narės neleidžia 18 milijonų Europos piliečių gauti pagalbos. Tiesiog šios valstybės yra pasi, pasinėrusios į juridizmą, į juridinius teisinius reikalus ir pamiršusios humanitarinius dalykus. Taigi, tos asociacijos, tos labdaros organizacijos, kurios padeda labiausiai skurstantiems žmonėms ir mes, kurie atstovaujame ES piliečiams, turime sukurti surasti sprendimą ir jokių būdų negalime renacionalizuoti šios pagalbos. Turime sukurti tvirtą teisinį pagrindą šiai programai. 2012 metais, kurie bus ypatingai sudėtingi dėl krizės, ši programa bus ypatingai svarbi. To... Ačiū. Dabar žodis komisijos nariui apibendrinti vykstas diskusijos ir atsakyti į kai kurios užduotus klausimus. Uh, uh, Norėčiau kai ką patikslinti ir paaiškinti, reaguodamas į kai kuriuos pastebėjimus, kuriuos išsakėte, ir nebeitikinėti, nebeitikinėti tų, kurie įsitikinę, kad programa turi būti tiesiama, bet pasinaudoti galimybę uh, E, paskleisti žinę, kad jį pasiektų tas ausis, kurias turi pasiekti. Kai kurie iš jūsų teigia, kad ši programa turi būti skirti socialinės politikos ryčiai ir vykdoma nacionaliniu mastu. Jeigu jį priskirtina socialiniai politikai, kodėlgi ne? Komisija nusprendė 2014-2020 jis siūlo biudžetą finansavimą šiai programai numatyti iš sanglaudos ir įtraukties, socialinės įtraukties politikos skyriaus. Tai yra įmanoma ar būtina tą programą atiduoti nacionaliniam lygmeniui. Atrodo, kad sprendimą turės priimti dauguma vėlgi 2014-2020 laikotarpiui. Dabar es, kalbame apie 2012 ir 2013. Ir tiems dviems metams parlamentams, kaip ir taryba, sutarė, kad būtų ta programa vykdoma Žemės ūkio politikos fondų. Uh, situacija pasikeitė ir aš noriu dar kartą akcentuoti štai ką. Teisingumo teismas nebejoja reglamentu. Teisingumo teismas prašo, kad būtų paisoma gerbiamas galiojantis reglamentas ir komisija jį pakeitė tam, kad mes galėtumėme dirbti savo darbą. Teisingumo teismas nepriima politinių sprendimų. Ir būtent to komisija ir prašo, kad e, institucijos, kurios turi priimti politinius sprendimus, priimtų savo sprendimus, komisija dirba kaip ir turi dirbti, atsižvelgdama į Teisingumo teismo pastebėjimus ir į parlamento pastebėjimus. Teismas neriboja galimybių apsirūpinti maisto produktais rinkose. Tiesiog reikia pakeisti reglamentą, nes reglamentas e, tam ir yra, kad jis būtų pakeistas. ir tai, kad nuo 2014 ta programa bus priskirtina socialinės politikos sričiai, mums visiškai nesukliudys priimti sprendimo remiantis bendra teisinė baze. Išlieka, žemės ūkis išlieka kaip, kaip teisinė bazė. Bus numatyta daugiau nei 100 milijonų eurų 2012 metams. Ir komisija šiuo metu siūlo išlaikyti dvigubą juridinį pagrindą tos programos įgyvendinimui žemės ūkio ir socialinės ryties ir socialinių reikalų ministrų taryba, kuri posėdžiaus kitos savaitės pabaigoje, tai svarstys. Ir aš tikiuosi, kad toje taryboje ir taip pat Žemės ūkio ministrų taryboje bus priimti sprendimai. Buvo pasiūlymų dėl kofinansavimo, kad kai kurios valstybės narės negali užtikrinti savo indėlio į kofinansavimo projektus. Aš jau sakiau, aš esu sakęs nemažai kartų, kad komisija yra pasirengusi peržiūrėti kofinansavimo siūlymą, jeigu tai yra kliūtis sprendimui priimti. Aš tikiuosi, kad sprendimas bus surastas ir ne, ne tik komisija, bet ir Lenkija, pirmininkaujantį taryb, tarybą, yra pasiryžusi ieškoti sprendimo dėl lėšų panaudojimo efektyvumo. Ponas Nikolsonas iškėlė šį klausimą švaistomi ištekliai. Taip, mes, žiūr, mes bandome e, nuo 2014 užtikrinti didesnį našumą. Veiksmingumo našumo programa 440 milijonų eur, tonų išdalinta 18 milijonų e, tos pagalbos gavėjų. Noriu pasakyti štai ką. Tie pinigai 500 milijonų eurų per metus, kurie buvo skiliami iki šiol per metus, tai buvo tarsi galimybė panaudoti maisto produktus, kad šie nebūtų išvaistyti. Dažnai galite matyti, galėjote stebėti, pavyzdžiui, e, parduot, maisto parduotuvėse taip pat buvo renkamos tos, renkami tie maisto produktai ir tai panaudojama tai programai. Ir valstybėse narėse tas poveikis yra dar didesnis, apima dar plačiau nei 500 milijonus eurų. Tai viskas. Aš dar kartą noriu išreikšti vilti, kad mums pavyks draugė su taryba surasti sprendimą ir užtikrinti tos programos testinumą. Uh, po kelių mėnesių būtų per vėlų, dabar dar ne per vėlų. Ačiū visiems. Merci beaucoup. Ačiū labai. Na ir galiausiai norėčiau pakviesti poną Savitskį, kuris pasakys tarybos vardu. Prašau, ponė Savitskį. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamentarai, komisijos nariai, norėčiau Jums šiltai padėkoti už šias diskusijas. Jos be jokios abejonės man padės išnarplioti Kristi Gordijos mazgą ir ši programa bus išgelbėta. Taip pat norėčiau priminti, kad šešios pirmininkaujančios valstybės jau pradedant Prancūzijos pirmininkavimu, tas karštas klausimas, tas degantis klausimas būdavo perdodamas iš vienos pirmininkančios valstybės kitai. O aš dabar aiškiai norėčiau pasakyti, kad Lenkija po savo pirmininkavimo nenorės perduoti šio klausimo kitai pirmininkausiančiai valstybei. Mes norime šį klausimą išspręsti nedelsant. Kaip politikas turiu pasakyti, kad šiek tiek gėdijuosi matydamas tą blokuojančią mažumą valstybių, valstybių, kurios anksčiau pas, puikiai naudojosi rinkos intervencinėmis priemonėmis ir anksčiau niekuomet joms nekilo problemų dėl išteklių skirimo neturtingiams valstiems. E, neturtingiems žmonėms. O dabar dėl to keliamos politinės teisinės problemos, bet kaip pasakė komisijos narys, tai nėra teisinė problema, tai nėra finan, finansavimo problema, tai yra tiesiog sprendimų prieimimo kliuvinys. Na ir čia šiandieną šiame parlamente jūs patvirtinote šešeto paketą, gelbėjimo priemonių paketą bankams. Ar tos šešios vyriausybės nesigėdėja kai nėra primamas sprendimas padėti 18 milijonų žmonių, jiems skiriant tikrai nedidelę pinigų sumą. Aš džiaugiuosi, kad įvyko politinės diskusijos, džiaugiuosi, kad mes nesislepiame ir nevengiame atsakomybės. Tikiuosi, kad tinkamos diskusijos įvyks ir taryboje. Aš noriu, kad Europos žmonės tiksliai žinotų, kas ką sako ir kodėl. Na, o dabar Aš manau, ponė pirmininkė, kad po šių diskusijų tų blokuojančios mažumos vyriausybių sąžinė atsibus. Dėkoju. Ačiū. Pone Savicki, diskusijos dėl nemokamo maisto programos yra baigiamos. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto.